metinės 2015 ir 2016 metų subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos. Pone Delvo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, jau daug metų aš kasmet seku e, kas, metinius pranešimus dėl subsidiarumo ir pro, proporcimumo principų taikymo ir vis labiau džiaugiuosi, nepaisant to, kad tai yra paskutinis svarstomas šį vakarą klausimas pusę vienuolikos vakaro. Norėčiau priminti, kad šie principai nėra raginimas neveikti nieko, bet e, greičiau pasidalinti kompetencijomis tarp ES ir valstybių narių. Ir ES negali kištis į tam tikras išskirtinės kompetencijas. E, e, e, Tuo pat metu proporcingumo principas numato, kad ES taikomos priemonės siekiant sutartise įtvirtintų tikslų negali peržengti būtinumo ribos. Šis principas buvo paliktas, kad būtų užtikrintas ES veiksmingumas ir tai yra esminė priemonė, kalbant apie ryšius tarp ES ir piliečių. Ir E, iš tikrųjų, e, negalime leisti, kad e, tų principų netinkamas taikymas prisidėtų prie euroskeptizmo plėti, skeptiškumo plėtimo. 2015-aisiais buvo patvirtinti įvairius prie, prie, įvairios priemonės. Buvo pradėtos viešosios konsultacijos, Refit, IPAX platformos, RegPax ir Connect platformos, dialogai mm, per Kozaką ir regionų komitetą, nepamirštant ir geltonosios kortos principo dėžutės principą, atsiprašau, 2014-aisiais nacionaliniai e, parlamentai taip pat išreiškė susidė, susidomėjimą naujaisiais ES instrumentais. 2016-aisiais 65 nuomonių sulaukėme iš nacionalinių mm, e, parlamentų. Aš Taigi aš nesu už tai, kad reikėtų kurti ir plėtoti naujas priemonės, neišsiaiškinus, ne kiek dar galima panaudoti dabartinės priemonės. Taigi noriu pabrėžti, kad ne, būtų nenaudinga dar kurti papildomas procedūras, kurios tik apsunkintų biurokratinę naštą ir komplikuotų teisėkuros procesą. Manau, kad kartu su šešėliniais pranešiais mums pavyko parengti subalansuotą pranešimą, kuris kuriuo raginama kurti veiksmingą Europą, atsižvelgiančią ir gėminčią principus ir klausančią piliečių. Dėkoju kolegoms už kolegišką e, ir malonų bendradarbiavimą. Paskutinis žodis dėl Timmermano e, Task Force arba specialią darbo grupę. Turbūt žinote, kad pirmininkas Junkeris e, sukūrė darbo grupę, kuri diskutuoja apie subsidiarumą. Taip pat buvo pakviesti nacionalinių parlamentų, regionų komitetų ir Europos parlamento atstovai. Europos parlamentas atsisakė ten dalyvauti ir mano galva tai parodo, kad Europos parlamentas nepakankamai susidomėjęs ir taip pat nepakankamai gerbė savo kaip bendro teisė kuros institucijos statusą. Ir paskui mes pasisakysime apie šios darbo grupės darbo rezultatus tik po to. Man atrodo, kad e, tokiu būdu nestiprinami e, Europos parlamento santykiai su regionų komitetu ir Kozak. Aš norėčiau, kad mūsų santykiai su regionų komitetu sustiprėtų. Ta, šio klausimu parašiau ir laišką E, mūsų pirmininkui. Manau, kad šis komitetas labai svarbus, nes jis yra jungtis tarp ES ir jos regionų. Ir todėl norėčiau, kad Europos institucijos, nacionalinės regional, regioninės institucijos turėtų suartėti. Ir tik kartu mes galėsime e, veikti kaip galima efektyviau ir gyveninti mūsų piliečiams naudingą politiką. Dėkoju pirmininkė, dėkoju dabar žodis ponui Mimica. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Delvo, už puikų darbą, už puikias išvadas, kurias jį padarė. Junkerio komisija yra įsipareigojusi užtikrinti, kad subsidiarumo ir paprasingumo principai būtų iš tiesų veiksmingi. Okay. Norime dirbti kartu su nacionaliniais parlamentais, ES institucijomis, kad užtikrintume, jog kiekvienas pasiūlymas būtų grindžiamas šiais principais. Norime vis geriau suprasti, ką iš tikrųjų reiškia subsidiarumas ir proporcingumas. Tarp institucinis susitarimas dėl geresnės teisėjų, kurios, kuri trys institucijos pasirašė prieš kelius metus, sutelkia e, dėmesį į e, tai, kad šių principų būtų visiškai laikomasi, kuriant sąjungos teisės aktus ir vertinant jų poveikį. Jau esame įrodę tą bendrą įsipareigojimą įgyvendinti pokyčius, kurių piliečiai nori matyti Europoje. Mano kolega, pirmasis vicepirmininkas Frans Timmermans, taip pat norėtų būti šiame posėdėje šį vakarą, bet e, turėjo keliauti į Luksemburgą į bendrų reikalų tarybą. Bet komisijos kolegija tikrai daug daro pagal e, geresnio valdymo darbo tvarkę. Norime imtis veiksmų, kad užtikrintume didesnį skaidrumą, e, aktyvesnį visuomenės dalyvavimą užtikrinti geresnius teisėkūros procesus. Iš tikrųjų jau matome e, ir pokyčių, ir rezultatų. Kaip e, pirmininkas e, Junkeris sakė 2017 m. sąjungos padėties pranešime, reikia stiprinti subsidiarumą ir proporcingumą užtikrinti, kad šie principai būtų taikomi veiksmingiau. Jis apie tai kalbėjo 2017 m. lapkričio mėnesį. Norime užtikrinti, kad sprendimai būtų subalansuoti, kad jie būtų priimami tinkamų lygių e, Europos, nacionalinių, e, regioninių ar vietos lygmenių. Turime aptarti tas politikos sritis, kuriuose kompetencijas galima prasmingai perdeleguoti valstybėms narėms. Komisija yra pasižymėjusi Europos parlamento sprendimą nesuburti specialios paskirties darbo grupės ir žinoma, parlamentas dar gali pakeisti savo nuomonę. Bet e, palankiai vertiname tai, kad tas pranešimas, apie kurį šiandien kalbama, dar kartą patvirtina Europos parlamento susidomėjimą, interesą, kad būtų uh, kuo geriau taikomi ir stebimi subsidiarumo ir proporcingumo principai. Daugelis jūsų pasiūlymų labai e, panašus į idėjas, kurias šiuo metu svarsto specialios paskirties darbo grupė. Tai susijęs su subsidiarumo kontrolės mechanizmais. Pritarėme, kad nacionaliniai parlamentai turi veikti aiškiai, turi aiškinti priežastis, dėl kurių jų nuomonė tam tikras pasiūlymas netitinka subsidiarumo principo. Pranešime e, taip pat prašoma komisijos teikti savo atsakymus nacionaliniams parlamentams, dalyti savo nuomonę ir su šiais rūmais. Mes savo atsakymus visuomet skelbėme mūsų interneto svetainėje, noriu Jums tai priminti. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę neįtraukti mm, atostogų laikotarpį iš 8 e, savaičių laikotarpio. Tas 8 savaičių laikotarpis yra nustatytas e, sutartyje. Svarbu užtikrinti, kad e, darbas ties susidarumo ir proporcingumo principais nebūtų mažiau veiksmingas nei iki šiol. Visada laukiame jūsų idėjų, visada esame pasiruošę aptarti ir nacionalinių parlamentų konstruktyvius pasiūlymus. 2015 metais e, pirmoji žaliosios kortelės iniciatyva dėl maisto švaistimo buvo patvirtinta 18 rūmų. Visą tai atsispindi žiedinės ekonomikos e, dokumentų rinkinyje kurį komisija patvirtino 2015 m. gruodžio mėnesį. Tai rodo, kad nacionaliniai parlamentai gali atlikti labai konstruktyvų vaidmenį institucinėje sistemoje. Manome, kad dabar turėtume sutelkti dėmesį į dabartinius mechanizmus, į jų reformas ir nepradėti ilgų institucinių diskusijų, nes norint atlikti oficialius pakeitimus, gali prireikti vėl keisti sutartis. Dėkuoju uždėmesi.

metinis pranešimas dėl subsidiarumo ir proporcingumo yra labai naudinga priemonė e, užtikrinant prerogatyvas e, pripažintas nacionaliniuose parlamentuose. Taip pat mm, e, tas subsidiarumo ir proporcingumo mechanizmas turi veikti efektyviai. Ir nacion, nacionalinių parlamentų diversifikavimo priemonių. Europos parlamentas čia tapo svarbiausių žaidėjų. AFKO nuomonė mes pabrėžiame e, poreikį e, užtikrinti lankstumą per e, iš ankstinio perspėjimo sistemą aštuonių savaičių laikotarpiu Tai buvo paminėta nacionalinių parlamentų pranešime. Dabar MPP e vardu ponas Radev. Dvi minutės. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir e, iš viso širdies padėkoti už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Manau, kad šiame pranešime pasiekta tinkama pusiausvėra ir tinkamai atspindimi pagrindiniai 2015 ir 2016 komisijos pranešimų aspektai. Taip pat norėčiau pasveikinti Europos komisiją už pastarųjų metų iniciatyvas, kurios prisidėjo prie to, kad gerai buvo įgyveninti šie du principai ES teisės aktuose. Šiandieną ES susiduria su beprecedentė krize ir ieško savo tapatybės, labai svarbu e, užtikrin, parengti solidžius, tvirtus e, teisės aktus tose sritise, kur ES gali pasiekti tikros pažangos ir pridėtinės vertės. Todėl reikia tinkamai taikyti šios du principus užuot davus e, žodžio laisvę euroskeptikams. Nacionaliniai parlamentai atstovauja Europos piliečius ir todėl yra labai svarbus ieškant e, bendrų salčio taškų tarp Europos institucijų ir piliečių. Todėl jiems turėtume suteikti realią galimybę dalyvauti, numatydami didesnį lankstumą, apskaičiuojant aštuonių savaičių laikotarpį, per kurį galėtų pasiūsti savo pagrįstą nuomonę. Ir laikantis subsidiarumo ir proporcingumo principų e, bus sukurtos geresnės taisyklės ir tokiu būdu mums pavyks e, atkurti priečių pasitikėjimą. Dabar socialistų frakcijos vardu ponas Koferati vieną minutę. E, Pranešimas, kurį diskutuojame, yra gerai subalansuotas. Tuo pat metu matosi, kad iš tikrųjų jis buvo parengtas su dideliu pasišventimu ir dėl to dėkoju e, poniai Delvo. E, subsidiarumo ir proporcingumo principai yra labai svarbus, nes jie pagrindžia mūsų demokratinės pa... vertybės. Ir ES turi mm, e, sustiprinti šį re... reglamentą per naują požiūrį į, teisės, į teisėkurą ir modernizuoti dabartinius kai kurios teisės aktus e, Tai e, būtų labai svarbus simbolis Europos piliečiams. Mes turime atsižvelgti į e, reikalavimus išsakomus piliečių. Ir man atrodo, kad galima būtų čia pateikti pavyzdį, kad devyni parlamentai 2009-aisiais paprašė, kad Europos komisija parengtų pasiūlymą dėl E, įmonių socialinės atsakomybės. Man atrodo, kad iš tikrųjų tai yra puikus būdas parodyti, kad mes klausome žmonių. Dabar ponas Karim, pusantros minutės ECR vardu. Dėkoju, komisarė. E, Pakentiekite, kol aš e, išsakysiu bendro pobūdžio pastabas ir taip pat asmeninės. Uh, Mediai, aš dėkoju, kad padirbėjote taip puikiai mūsų komiteto ir šio parlamento vardu, o ypač dėkoju už tai, kad visada įsiklausote į mano pasiūlymus. Ne visada jūs sutikdavote su jais, bet aš dėkoju, kad bent jau buvote atvira mano siūloms idėjoms. Jau daugelį metų E, sekau subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymą komiteto vardu. Taip pat e, turiu užsitarnavęs e, kolegų pasveikėjimą visoje frakcijoje. Ir yra daug klausimų, dėl kurių šį kartą su jumis nesutinku, bet nebalsuosiu prieš pranešimą, kadangi mes esame ten, kur esame. Visada laikiausi pozicijos, kad reikia įtraukti nacionalinius parlamentus į mūsų sprendimų prieimimo ir teisėkuros procesus. Kitaip atsidurtumėme tokioje situacijoje, kurioje yra dabar mūsų, mūsų šalis. Ir tai yra beveik paskutinė proga e, man kreiptis į parlamentą, bet mes negalime turėti e, pas, e, e, tam tikros e, selektyvios ES, kas yra populiaru ir kas nepopuliaru. Negalime leisti, kad tokia situacija tęstusi. Mm, turime, kad nacionaliniai parlamentai taip pat prisimtų atsakomybę. Dėkuoju. Mm, Dabar ponia Butonė, NF frakcijos vardu vieną minutę. Dėkuoju. Pone pirmininkė. Pirmiausia, turiu konstatuoti, kad vyko teigiamas pasikeitimas, kalbant apie šį pasiūlymą dėl subsidirumo ir proporcingumo, lyginant su ankstesniais. E, norėčiau tikėti, kad čia nesusiję viskas su e, artėjančiais Europos rinkimais. Uh, ir tikiuosi, kad nebus panaudoti šie principai e, tam, mūsų, tam tikriems rinkiniams interesams. Labai svarbu e, pripažinti, kad e, nacionaliniai parlamentai mm, galės pasinaudoti antrojo, antrojo protokolo galimybėmis. Taip pat reikia E, atnaujinti raudonosios dėžutės procedūrą. Taip pat labai svarbu pateikti motivuotą nuomonę e, parla, parlamentams visos teisėkuros proceso metu. Tai būtina, nes nacionaliniai parlamentai yra demokratijos, Europos demokratijos širdis. Dėkoju. Dabar e, ponas Marijas pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Aš apsirikau, sako pirmininkė. Turbūt dėl vėlyvo laiko. Be pono Marijas e, dar yra ponas Paspišil, kuris dabar ir kalbės. který se otázce e, subsidiarity a proporcionality. Ačiū pirmininkė. Taip, mane visada domino subsidiarumo ir proporcingumo tema. Labai džiaugiuosi, kad kalbame šiuo klausimu dabar dėja jau vėlų, todėl e, nelabai daug dėmesio skiriama šiam pranešimui ir man dėl to labai gaila, nes mano nuomonė šie du principai itin svarbus ES e, teisės ir teisėkuros sritise. Palankiai vertinu šį pranešimą ir džiaugiuosi tuo, kad dabar galiausiai nacionaliniai parlamentai e, išmoksti naudotis e, pagristų nuomonių priemonę ir tikiuosi, kad ateityje vis labiau ją naudosis. Tai padės užtikrinti, kad nacionaliniai teisės aktų leidėjai nesakytų, jeigu būtume žinoję, būtume prieštaravę tam teisės aktui. To neturėtų būti ateityje. Ir šią prasme norėčiau pritarti Europos komisijai ir pono Junkeriui. Džiaugiuosi, kad pavyks užtikrinti geresnę kokybę ir mažiau e, netekti. Ačiū dabar ponas Marijas. Ačiū, e, pirmininkė pranešimas subsidiarumo ir proporcingumo principų klausimais itin svarbu. Jeigu laikomasi subsidiarumo principo, sprendimai priimami e, kuo arčiau piliečių, tai yra demokratijos principas, e, pagal kuri e, valdžia decentralizuojama ir tai reiškia, kad sprendimai priimami įvairiais ligmenimis. Labai svarbu, kad tai pasiskirsto įvairios kompetencijų sritis Europos Sąjungoje. Tai e, mechanizmas, kuris iš esmės e, legalizuoja europinės pastangas e, ir užtikrina, kad nacionaliniai parlamentai atliktų savo vaidmenį. Jie turi veto teisę, geltonosios kortelės teisę, gali įsikišti ir neduoda Bruseliui visko spręsti. Taikydami subsidiarumo principą stipriname demokratiją ir Europos Sąjungą. Ačiū. Dabar um, ponas Mimica. Paskutinį kartą šį vakarą. Ponas Brok dar uh, paprašė žodžio. Kas vyksta? Mikro, monsieur Brok. Ich hatte mich für dieses Verfahren. Aš kokius tris kartus kėliau ranką. Gaila, kad jūs nepastebėjot. Čia tikriausiai tokia mano lemtis, kad į mane nieks nekreipia dėmesio. Nekalbėkit taip, atsiprašau, tikrai atsiprašau, nepastebėjau, kad jūs norite pasisakyti per spontaniškų pasisakymų procedūrą. Atsiprašau. Ar galim ištaisyti šitą klaidą? Žinoma, jeigu trys ponios man suteiks garbę, tai aš pasisakysiu. E, prašom, pasisakykit, ponia Brokai, minutę. Ir man pirmininkė, dėkoju. Subsidiarumo arba proporcingumo principas yra skirtas taip pat ir sprendimų efektyvumui. Tai yra organizacinė priemonė. Tačiau taip pat reikia suprasti, kad šie principai turi dar seserį. Tai yra solidarumo principas. Todėl reikia visą laiką prisiminti, kad čia reikia balanso. Kai kurios. E, ša, kai kurioms e, šalims e, subsidarumas svarbus, kitiems ne. Ir iš e, turtingesniems subsidarumas svarbus, e, mažesniems neturtingesniems ne. Reikia pasverti, visą laiką išlaikyti pusiausvyrą. Ir čia Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį. Kalbėjome apie geltonasias korteles, bet yra ir e, oranžinių kortelių pagal Sabonos sutartį. Ir E, būtent pagal jas nacionaliniai parlamentai turi daug didesnį svorį negu pagal geltonasis kortelės. Ir Europos parlamentas e, taip pat. Ir pagrindinis principas yra, kad e, sprendimas turi būti priimamas kuo arčiau piliečių ir to painioti negalima. Dėkoju. Dar kartą atsiprašau, kad mm, taip įvyko. Ponas Mimic, atsiprašau, kad suteikiu Jums žodį netinkamų laikų. Ačiū dar kartą pirmininkė, gerbiami nariai. Baigdamas, norėčiau patikinti visus parlamento narius, kad komisija darys viską, kad užtikrintų, jog proporcingumo ir subsidiarumo principai išliktų Europos demokratijos procesų pagrindas. Mes ir toliau dirbsime kartu su jumis, taryba ir nacionaliniais parlamentais šiuo ir kitais svarbiais klausimais Dėkuoju uždėmesi, gerbėmi nariai. Ačiū. Ir galiausiai ponė Dalvo. Dėkuoju, dėkuoju ponė pirmininkė. Ši diskusija jau baigėsi puikiai, gražiai ir nors yra tam tikrų interpretavimo niuansų, e, nemanau, kad nuomonės labai išsiskyrė, kad subsidiarumas ir proporcingumas yra svarbus principai ir noriu padėkoti ponui Brokui už tai, kad pabrėžė, jog E, yra, e, solidarumas yra pagrindinis principas funkcionavimo Europos Sąjungos, taip pat jos struktūros. Taigi mes turime ir toliau raginti nacionalinius, regioninius parlamentus pasinaudoti, e, pilnai naudotis egzistuojančiais instrumentais ir labiausiai Mm, suteikti atsakomybę jiems, užuot, kad jie visą laiką kaltintų Briuselį, o kad e, skatinti juos teikti konstruktyvius pasiūlymus. Dėkuoju. Ir taigi aš raginu visus balsuoti už šį puikų pranešimą. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Dėlų. Diskusijos baigėsi, o balsuosime.